dar kartą pabrėžti, kad humanitarinė pabėgėlių situacija palei išorės sienas labai neramina ir turime dirbti kartu su kaiminėmis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad situaciją pagerintumėme. Taip pat mes norėtumėme padėkoti visiems humanitarinę pagalbą teikiantiems partneriams. Komisija toliau renks nuseklios pagalbos sistemą palei mūsų išorės sieną, kad situacija pagerėtų. Dėkoju uždėmesi. Vala. Grazie mille. Dėkoju. Dėkoju, poniai ministrai. Toliau komisijos vardu pasisakys komisijos narė dalį. Prašau. Dėkoju ministrė, garbiai parlamento nariai. Dėkoju iš tai, kad vyksta tokios svarbios diskusijos, humanitarinė padėtis prie ES sienų. Tai yra labai svarbus dalykas kuris kelia daug surūpinimo mums visiems. ES skatina gerbti pabėgėlių teisės, migrantų teisės tiek ES, tiek už ES ribų ir mūsų kaiminystėje. Bet koks smurtas prieš pabėgėlius ar migrantus be abejo yra neprimtinas. Reikia užtikrinti pagarbą pamatiniams teisėms ir teisės viršinybei, be išimčių. Ir valstybės narės turi visiškai laikyti šių principų, kai pritaiko ES teisiną dėl išorės sienų valdymo, prieglopščio ir gražinimo. Migrantų nu, išvarymai yra neprimtina praktika ir reikia laikytis neatstumimo principo, kaip numatyta hartijoje, tai turi būti garantuojama visada valstybės narės turi numatyti reikiamas e, priemonės, kad tokia praktika nebūtų taikoma. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės narės turėtų priemonės laiku reaguoti į pranešimus apie tokią praktiką ir tai tirti iššūkių prie išorės sienų yra daug ir, valstybė, ir komisija nuolat bendraus valstybės narėmis, teikia jiems paramą, konsultuoja, taip įskaitant ir paramą apmokant pasienio apsaugos darbuotojus, kad būtų galima užtikrinti, jog jie laikytųsi visų teisės normų. Taip pat komisija kruopšiai stebi situaciją prie išorės sienų ir bendraus asmens narėmis, kai pas, e, atranda informacijos, jog prie išorės sienų nesilaikoma ES teisės. Komisija yra stačių sergitoja, tad visuomet imsis būtinų veiksmų. Be to, Turime naują Europos pasienio ir pakračių apsaugos agentūrą. Ji turi daug platesnių galiojimus ir ji privalo taip pat užtikrinti žmogaus teisų, pamatinių teisų apsaugą. Strategija paremta padomis teisėmis buvo sudaryta šioje agentūroje ir agentūra paskyrė pamat... pareigūną atsakingą už pamatinės teisės kuris turi stebėti, ar laikomasi pamatinių teisės strategijos. Taip pat pamatinių teisės stebėtojai nuolat stebės, ar laikomasi Frontex operacijose šių teisų. Jie bus naudojami per bendrasis operacijas ir jie taps pamatinių teisų pareigūno akimis ir ausimis. Agentūra turi iki šių metų gruodžio 5 pasamdyti 40 tokių stebėtojų. Taip pat agentūra numatė skundų mechanizmą. Tas mechanizmas leidžia bet kokiam asmeniui, kurį tiesiogiai paveikia darbuotojų veiksmai, kreiptis, jei tas asmo mano, kad buvo pažįstas jo pamatinės teisės dėl tų veiksmų. Taip pat skundą gali patikti bet kokia kita šalis, kurie atstovauja tokį asmenį. Ir skundai tikimi raštu. Tai, kaip saugome šalies sienas, paveikia visą Europą. Būtent todėl komisija visada rėmė ir remia mūsų partneris prie išorės sienų. Taip pat remia jų pastangas migrantų stovyklose tose šalyse. ES yra itin svarbus pasaulinis veikėjas, teikiant paramą viso pasaulio pabėgėliams, ypač kaiminėse šalise. Taip pat remiamas trečiosios šalys, kad jos plėtotų savo prieglobšio prašymo sistemas ir kad galėtų didinti paėgumus kovojant su nelegaliu žmonių gabenimu. Taip pat ES remia Turkiją, kad ji galėtų priimti 4 milijonus pabėgėlių. Yra 6 milijardų fondas skirtas Turkijai ir tas fondas jau duoda apčiupiamų rezultatų. 1,7 milijonai pažeidžiamų pabėgėlių jau yra gavę naudos iš didžiausių ES humanitarinių projektų. Taip pat ES paremė pusę milijono pabėgėlių vaikų, kad jie galėtų lankyti mokyklas. Mūsų partneriai Vakarų Balkanuose taip pat jau įrodė, kad yra patikimi ES partneriai valdant migracijos rautus bei kovojant su grėsmėmis saugumui. Tačiau pajėgumai priimti migrantus, ypač Serbijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje, jau yra visiškai išnaudoti ir dėl to migrantai kartais gyvena labai sunkiomis sąlygomis. Reikia tolesnės paramos didant pajėgumus, kad šios šalis galėtų dėti pastangas geriau valyti migracijos srautus ir taip pat stabdyti antrinį judėjimą regione ir užtikrinti, kad su migrantais elgiamasi yra oriai. Visam tam ES teikia finansinę ir techninę paramą visam Vakarų Balkanų regionui, remiantis stojimo pagalbos instrumentais, kad šios šalis galėtų uh, plėtoti ir sutvirtinti savo migracijos valdymo sistemas. Greta to, ES nesiniai paskyrė 135 milijonus papildomų eurų Serbijai, Šiaurės Makedonijai bei Bosnijai ir Hercegovinai per stojimo instrumentą ir taip pat 32,5 milijono eurų per kitą ES pagalbą. ES siekia apsaugoti pačius pažydžiamiausius pabėgėlius, ypač vaikus ir nelydimus nepilnamečius, tai komisijai lieka prioritetu. Komisija daro viską, ką gali, kad paremtų valstybės narės, kurios reaguoja šį situaciją prie mūsų išorės sienų. Visų paveiktųjų asmenų orumas ir saugumas turi būti užtikrinamas ir ginamas. Jau yra daug pasiekta, tačiau dar reikia daug ką padaryti. Mes turime prieiti bendro požiūrio, kaip mes galime kartu keisti migracijos realybę. Turime susivienyti ties mūsų bendromis vertybėmis ir taip pat turime priimti savo humanitarinę atsakomybę ir užtikrinti, kad mūsų visuomenė būtų labiau integruota, kad būtų desnė sanglauda laukiu tolesnės jūsų paramos ir tarybos paramos šiuose pastangose. Dėkoju. Grazie, Afna. Grazie mille. Dėkoju, gerbama komisarė. Na, o dabar pradėsime pasisakymus frakcijų vardu. Pirmiausia, kalbės Europos liaudės partijos frakcijos atstovas ponas Radev. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiami kolegos. Visi žinom, kad Vakarų Balkanų kelias yra vienas iš pagrindinių maršrutų, kuriais atvyksta imigrantai į Europą ir jame daugiausia imigrantų. Ir pasienio šalis, Graikija, Kroatija, visuomet neša didžiausią naštą dėl to, kad jų tokia geografinė padėtis. Matėme, kas vyksta pasienyje tarp Kroatijos ir Bosnijos Hercegovinos, matome, kas vyksta Graikijos salos, salose ten yra nuolatinis naujai atvykstančių migrantų srautas. Nors migrantai prašo prieglopšio oficialiuose atvykimo punktuose, gali tą daryti, tačiau labai nedaug kas tą iš tikrųjų daro. Dažniausiai jie pasirenka nelegalų būdą atvykti e, ir moka žmonių gabentojams, kurie jos nesaugiai gabena į Europą. 6,8 milijonai eurų buvo skirti Kroatijai tam, kad ji sustiprintų savo išorės sienas. Ir tai buvo padaryta laikantis ES taisyklių, siekiant, kad visos priemonės, kurios bus taikomos išorės sien, prie išorės sienų, bus proporcingos, kad nebus pažeidžiamos asmenų turinčių teisę gauti prieglobstį teisės. 13 e, metais 16 milijonų eurų buvo skirta Bosnijai ir Hercegovinai. Taip pat e, siekiant užtikrinti orų migrantų prieimimą. Mes tengiamės e, gerbti migrantų orumą ir jų teisės ir suteikti jiems kuo geresnės sąlygas. Kroacija, Kroatija e, stengiasi vykdyti visas ES nuostatas. Pirmininkas, aš prašyčiau visų laikytis kalbėjimo laiko, o dabar periname prie socialdemokratų frakcijos, kurios atstovė ponia Pyri pasisakys dabar. Ačiū. 15 metais buvo nepaprastai daug didelis migrantų srautas į Europos Sąjungą ir tai parodė, kiek daug spragų yra mūsų sistemoje. Dabar jau yra 20 metai, mes turėjom 5 metus rasti kažkokių sprendimų, tačiau atrodo, kad nieko nesugalvojome, nes uh, pabėgėlių situacija prie išorės sienų ne tik, kad negerėja, bet dar ir blogėja. Tai ypač sus, didelė problema moteriams ir vaikams. Daug jų žuvo viduržėmio jūroje. Daugybė žmonių, žmonių metų metus gyvena prieglopščio stovyklose, nesulaukdami jokios pagalbos, nei vilties, kad nors iš jų ištrūkti. Jie turi, kartais jie turi grįžti į nesaugias šalis, yra ats, išstumiami, tai yra, yra, jiems neleidžiama kirsti sienų. Mes negalime to leisti. Tikiuosi, kad komisija atkreips dėmesį į šią diskusiją ir atitinkamai reaguos ir taryba. ES e, kai kurios valstybės paima daugiau pabėgėlių negu kitos. Ir mes turime taip pat atsižvelgti ir į tokias šalis, kurio, kaip Turkija ir Marokas, iš kurių taip pat piliečiai bėga dėl to, kad ten pažydinimas jų teisės. Orumas, kuris garantuojamas ES piliečiam, turi būti lygiai taip pat garantuojamas ir tiems, kurie ieško prieglopščio ES. Ačiū. Dėkoju, kolegė, sako pirmininkas. Dabar kalbės ponas Atsmaniai. Renew Europe vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už tai, kad atvykote į šį posėdį. Manau, kad pats laikas pakalbėti apie šitą problemą ir kažkaip pradėti ją spręsti. Mes esam to skolingi mūsų piliečiams. Turime imtis iniciatyvos. Mes norime išsaugoti laisvą žmonių judėjimą Šengeno zonoje, todėl mums reikia stiprių išorės sienų nes laukiame komisijos naujo dokumento paketo dėl e, prieglopščio ir migracijos. Ir mes pateikėme savo pasiūlymą, Renijų pasiūlymą prieglopščiui ir prieglopščių klausimams spręsti. Mums reikia naujų partnerysčių su trečiosiomis šalimis, kurios tos partnerystės leistų mums kažkaip suvaldyti srautus. Mums reikia bendro požiūrio, ką mes darysime su tais uh, prieglopščio prašytojais, kurie atvyksta prie mūsų išorės sienų ir turi teisę gauti prieglopstį. Mes, kaip mes turime užtikrinti, kad bus išlaikytas saugumas ir kaip mes garantuosime, kad tie asmenys būtų, e, kad jiems būtų suteiktos orumo nežeminančios sąlygos, kaip atskirti tos, kurie turi teisę gauti prieglopstį nuo tų, kurie neturi, ką daryti su tais, kuriems e, garantuojama teisinė apsauga, mes turime kažkaip dalintis atsakomybę ir kaip išsiųsti, ir turime kažkaip rasti būdą, kaip išsiųsti tuos, e, kurie neturi teisės gauti prieglopščio į saugės trečiasias šalis. Tikiuosi, kad Renew Europe konkretūs pasiūlymai šioje srityje įsilies į komisijos būsimus dokumentus. Bet aš noriu užduoti klausimą, ar komisija sutinka su tuo, kad Europos komisija turi įsikišti tada, kai valstybė narė negali užtikrinti taisyklių laikymosi prie išorės sienų. Ir ką komisija ruošiasi daryti, kai prasideda antrinis prieglopšio prašytojų judėjimas ES viduje. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar ID frakcijos vardu kalbės kolega Van der Dryšė. Dėkoju pirmininkė. Jau keletą metų ES tiesiog yra užplūsta migrantų. Tai tik pradžia. Afrikoje yra labai daug gyventojų. Ir šimtai milijonų afrikiečių anksčiau ar vėliau stengsis patekti į Europą. Mes turime apsaugoti savo sienas, turime galvoti apie mūsų pačių gyventojus. daug mūsų kalbų tik skatina migraciją iš trečiųjų šalių į ES. Migrantai gali turėti čia įvairių teisių. Taip, migracija yra žmogaus teisė, galimybė ieškoti prieglopščio, bet e, tai neturi būti neteisingai išnaudojama. Mes saugome žmonės tik tada, kai jie kenčia nuo tironų, bet dabar mūsų migracinė teisė tiesiog atvėrė sienas. Pirmiausia, reikia išspręsti sienų problemą. Ir pirm, pirmas mūsų žingsnis yra ekonominių migrantų gražinimas į jų kilmės šalis. Taip pat ir žmogaus teisų klausimas turi būti kažkaip priderintas prie 2020 metų realybės, negalima jomis piknaudžiauti. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar kalbės žaliųjų frakcijos vardu ponė Strik pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu kalbame apie bendras išorės sienas, tai turime kalbėti ir apie bendrą atsakomybę ne tik už tai, kad kontroliuotumėme tai, kas atvyksta, bet ir tai už tai, kaip elgiamės su žmonėmis, kad jie gautų prieigą prie prieglopšio procedūrų, ar su jais elgiamasi oriai ir laikomasi procedūrų. Tačiau žinome, kad palei daugelį sienų taisyklių nesilaikoma. Ir nustumimai yra labai išplitę Europoje. Ir žinome, kad netgi, pažiūrėjau, rytoj Strasbūro teismas prims sprendimą dėl Ispanijos. Žmonių nustumimai dažnai vyksta brutaliai. Tai sukelia dramą ir ypatingai tas pasakytina apie sieną su Kroatija iš įvairių įrodymų ir liūdėjimų. Praeitą savaitę mes labai buvome šokiruoti, kad visi veikėjai pripažino, kad egzistuoja toksai smurtas žmonės nustumiant nuo sienos. Ir visgi Kroatija visą tai dar neigia. Ir tai rodo, kad kad smurtas ne, nesiliaus, jeigu ir toliau ES nereaguos ar reaguos abejingai. Mes turime laikytis taisyklių, vertybių, bet tą padarysime tik tuo met, jeigu mums rūpi tokie pažeidimai palei sienas, jeigu imsimės veiksmų tam, kad būtų laikomasi tų taisyklių. Raginu komisiją ištirti labai atidžiai visus skundus ir kaltinimus ir kad tie tyrimai taptų ir Šengeno vertinimo sistemos dalimi. Komisija mus informavo, kad finansavo stebėsenos mechanizmą Kroatijoje ir kad tai leis pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau sužinojome, kad tas lėšos nėra skiriamos stebėsenai, bet sienų kontroliai ir kad jokia stebėsenos institucija neižengia į žalę zoną, kur vyksta nustumimai. Taigi, kaip rimtai komisija vertina tokius kaltinimus dėl nustumimų? Ar tai įdomu tik tai dėl galimybės prisijungti prie Schengeno zonos. Taigi aš labai norėčiau išgirsti iš komisijos narės, kokiu bus imtamas, imtasi žingsnių, kad būtų užtikrinama stebėsena. Dėkoju. Kalbėtoja nutraukiama, pirmininkas prašo laikytis kalbėjimui skirto laiko. EKR frakcijos vardu ponas Brudžinskis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, kova su imigracijos priežastimis yra vienas svarbiausių elementų bandant suvaldyti imigraciją. O kokios yra priežastys? Pirmiausia, nestabilumas, karas kaiminėse šalyse ir taip pat neatsakingas ir naivus požiūris. Sveiki atvykę, Herslich Vilkomen, kas buvo pasakyta 15 metais. Tai reiškia, kad tiek daug pabėgėlių, jiems nebuvo iš vis pagelbėta, nes jie buvo nustumti ekonominių migrantų. Ir dabar ES įtaka kaiminėms šalims nėra pakankama. Ir ne, nesumažėjo reali grėsmė. Tai priveda prie dar vienos migra, migracijos krizės, su kuria teks susidurti. Taigi mes turime aiškiai pasakyti, kad privalome imtis tikslinių priemonių ir valstybės narės turėtų parodyti gerą valią. Ačiū. Kolegos, kalbėkite nelgiau nei yra numatyta. Priešingų atveju teks jums išjungti mikrofonus, o to padaryti aš nenorėčiau. Dabar GUE NGL frakcija. Pone Ernst. Ja. No. Ja, es ist richtig, dass die Grenz... Taip. Teisingai. Pasienio politika yra europinė politika, tai nėra vienos šalies politika ir negalima kaltinti dėl visko Kroatijos. Taip pat mums reikia prieglopšio politikos, europinės prieglopšio politikos. Ir aš suprantu, kad Kroatijai norisi kažkaip išvengti tokios situacijos, kuri yra susikloščiusi Graikijoje. Bet vis dėlto tai nereiškia, kad Kroatijos pasienio policija gali kankinti, mušti pabėgėlius, juos bandyti kažkaip atstumti, siundyti šunis ant jų ir atimti iš jų maistą, rūbus, nesuteikti jiems pagalbos ir taip toliau. Tai yra žinoma, kad neišspręsta europinė problema, bet ji niekaip nepateisina sadizmo pabėgėlių atžvilgių. Be to, ypatingos apsaugos reikia moterims ir vaikams ir Kroatija pasirašė tokį susitarimą kad saugos juos ir prašau laikytis mūsų įsipareigojimų. Ačiū. Ačiū. Ponas Papadakis, vieną minutę. Nauja demokratijos vyriausybė Graikijoje vykdo ES išvarimų politiką ir kuriami kalėjimai Graikijos salose remiantis Vokietijos pasiūlymu ir vis dar atsisakant užtikrinti tinkama, tinkamas prieglopščio sąlygas. Žmonės išvaromi, labai nedaug kas gauna prieglopstį, nemažai, nedaug jų galiausiai atsiduria Europos Sąjungoje. Tai tai, ką jūs siūlote, tai yra sugražinimo adresas. Ta paminėjo Graikijos vyriausybė, o dabar jūs bandote masiškai sugražinti tos žmonės į tą pragarą kai dabar vyksta ES JAV ginčiai. Taigi ES Turkijos sustarimo parašai bandoma juos ištrinti, taip pat ir Dublino reglamentas neduoda rezultatų ir taip pat, pažiūrėjau, nevyriausybinėms organizacijoms neleidžiama atlikti savo darbo ir tie žmonės, kurie gyvena salose situacija yra siaubinga, taigi turime uždaryti tuos karštosius taškus ir lai sugrįžta žmonės ten, kur jie nori. Sokol, Ponas Sokol, viena minutė. Dėkoju, vicepirmininkė. Neįtikėtina. Kelintą kartą mes jau skelbėme tas melagingas naujienas apie tai, kas vyksta prie Kroatijos sienų. Vienintelis šaltinis, kurio duomenimis mes naudojamės, yra vienašališkas ir iš esmės viskas yra daroma tam, kad Kroatija negalėtų prisijungti prie Šengeno zonos. Apie kokius migrantus mes kalbame, nežinome, Neva kažkas juos kankino, niekas nežino jų identiteto ir kai kurie iš jų tiesiog bandė nelegaliai kirsti sieną, jiems tas nepavyko ir dabar jie visai kaip juodina Kroatijos institucijas. Kroatija yra išorės valstybė ir ji kovoja su nelegalia migracija, ji saugo 300 km ilgio sieną iki 3000 km ilgio sieną. Ir daugybė asmenų atvyksta padedami nelegalių žmonių gabentojų, bet mūsų veikla kai ką matyti trikdo ir dėl to mums yra daromos kliūtis. Pone Hans, noriu Jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašau. Man kelia nusistebėjimą jūsų žodžiai. Yra įrodymų, kad nuo Kroatijos sienos yra nelegaliai nustumiami migrantai ir daugiausia iš jų ir daug, dauguma tų migrantų jau yra trečią ar ketvirtą kartą nustumti nuo sienos ir niekada jiems nebuvo suteikta galimybė pateikti prašymą prieglopščiui. Daugybė pabėgėlių sako, kad jie patyrė pačią žiauriausią prievartą, kokia tik gali būti, kiek jūs galite tai ignoruoti, kiek kada jūs pagaliau pripažinsite realybę tokią, kokia ji yra. Prašom jūsų atsakymas. Girdėjau ne vieną melą savo gyvenime, Tačiau net ir kiek kartų jūs bekartotumėte melą, nuo to jis tiesa netampa. Žinoma, kad bandoma pasinaudoti sistemos spragomis ir asmenys, kurie neturi teisės to padaryti, mėgina patekti į ES teritoriją. Labai daug iš jų yra ne iš kokiu nors karo kamuojamų šalių, labai daug iš jų yra iš tokių šalių, kurie atvyksta iš kitokių šalių ir visa tai dabar yra apsukama užtinkojom ir meluojama ir aš tikrai to nepripažinsiu. Dėkoju, toliau ponė Santos pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Negalime ignoruoti baisios situacijos, su kuria susiduria migrantai, pabėgėliai įvairiose pasaulio vietose, bet e, ypatingai prasta situacija yra palie ES sienos. Aš pati tą mačiau, kai lankiausi pasienyje tarp Kroatijos ir ir Bosnijos ir Cegovinos. Ir mačiau ir girdėjau baisių istorijų apie smurtą, netinkamą elgesį, neorų elgesį. Kaltinama buvo Kroatijos policija ir tai buvo daroma su žmonėmis, kurie siekia padaraus gyvenimo. Tai mane šokiravo. Ir parlamentas imasi iniciatyvos pradėti tyrimą. Apie tai šiandien išgirdome ir aš labai tai sveikinu ir aš norėčiau paprašyti, kad komisijos narė pažiūrėtų į tas nuotraukas šokiruojančias, kurių aš su savimi esu atsinešusi. Mes matome daug migrantų Bosnijoje, įskaitant ir nelydimus nepilnamečius, kurie yra laikomi tokiomis sąlygomis, kurių neturėtų kesti niekas. Ir dauguma tų asmenų tikisi, kad galės susijungti su savo šeimos nariais, kurie jau gyvena Europoje tai gadina Europos įvaizdį ir tie žmonės turėtų būti išlaisvinti iš tos baisios situacijos, kurioje atsidūrė. Taigi turi, turime pasirūpinti, kad pagal naująjį planą būtų užtikrinami saugus maršrutai migrantams, išduodamos migrantų vizos ir taip pat turime spręsti šeimos narių suvienimo klausimą. Negalime stebėti viso to tyloje. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Santos, yra jums iškelta mėlynoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti? Ponas Glavak nori užduoti klausimą. Nepamirškite, kolegos, kad tik viena mėlynoji kortelė gali būti iškeliama vienam asmeniui ir aš suteikiu žodį tam, kuris iškėlė kortelę pirmasis. Taigi supraskite, jeigu žodžio jums nesuteikiau. Ar sutinkate, ponė Santos, atsakyti į pono Glavak klausimą? Prašau, ponė Glavak. Pone Glavak. Ačiū. Pone vicepirmininkė. Kolegos, aš esu iš Kroatijos. Ir norėčiau pasakyti, kad Kroatija labai liūdnai prisimena serbų agresiją prieš Kroatiją ir tada matėme tūkstančius migrantų. Tai nekalbėkite apie tai, ko jūs nežinote arba ko nesuprantate. Aš gyvenu Kroatijoje ir Kroatija daro viską, kad būtų užtikrinama prieiga prie ir kirtimas Kroatijos sienos pagal tartutinės taisyklės ir galiojančias sąlygas. Ir Kroatija nėra pastatčiusi jokių sienų ar barikadų priešingai kitoms šalims. Prašiau, ponė Santos. Sienų apsauga nereiškia tartutinės teisės pažeidimų ar žmogaus teisų pažeidimų. Jeigu Kroatija nori apsaugoti savo sienas, ir nepažeidinėti tarptautinės teisės arba žmogau, žmonių, žmogaus teisų, tai kodėl Kroatija neįsteigė stebėsenos institucijos, kuri prižiūrėtų tai, kas vyksta? Kodėl parlamentas patvirtino atitinkamą įstatymą? Dėkoju. Toliau pagazaurtunduo. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė, jeigu aš teisingai jūs išgirdau, Jūs sakėte, kad darote, darome viską, kas, ką galime. Netiesa, mes nedarome visko, ką galime. Mes suprantame, kad Dublino reglamentas neveikia ir vis tiek taryba blokuoja bet kokią galimybę jį patobulinti. Mes neturime bendros imigracijos ir prieglopšio politikos, kuri būtų, tei, kuri būtų teisėta ir stabdytų šią nelaimę, šią katastrofą. Nedarome viską, ką galėtumėme padaryti. Jūs sakėte, kad pasiekėme daug jau, jau likščioliai Morija Samos Hijos. Visos tos e, vietovės yra apleistos Dievo ir jūs sakote, kad švelninti kančias, bet mes nepadarome patės, pačio svarbiausio dalyko. Mes nepaskelbėme, kad Libija yra nesaugi valstybė, mes nepadarome to, o turėtumėme tai padaryti. Tai kada galiausiai padarysime viską, ką galime komisijos narė dalį. Pagrindinės teisės nėra tik žodžiai. Jūs kalbate apie kalbate apie pareigūnus, kad jų trūksta, kad, bet tai nėra problemos esmė. Dėkoju. Toliau ponas Bardela. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabėgėlių krizė, kuri prasidėjo 15 metų, tai nėra net krizė. Migrantai plūsta į Europos žemyną ir jau mes už, užplukdyti esame, užpl, užpliūdyti tų e, pabėgėlių. 74 tūkstančiai naujų pabėgėlių 19 metais ir dabar matome, kad jų kai kuriuose vietose, pažiūrėjau, Samosalo yra daugiau nei gyventojų. Taigi matome, kad susitarimas su Turkija šiek tiek sumažino tuos srautus, taip pat dėl to, kad sustiprintas buvo Frontexas. Mes galime kalbėti nesiliaudami apie tai, kokiamis baisiomis sąlygomis gyvena pabėgėliai ir nežinau, ar mes išspręsime problemą, jeigu nespręsime priežasčių. Ir visi tie, kurie kalba, sako politinės kalbas, nesupranta es, problemo, es, problemos esmė, esmės. Turime užsimti humanistinio atbaidimo politiką, atgrasinimo politiką. Tai, tai yra vienintelis šios problemos sprendimo kelias. Taip pat jūrų siena su Turkija ir neteisėti išsilaipinimai, matome, kad Graikija tikrai parodo geros valios e, ir tie žmonės, kurie bėga nuo savo valstybės, bėga nuo persekiojimų, bet ne visuomet tai yra tiesa. Nes tokiu būdu e, nukenčia kiti žmonės ir gyvename 21-ame amžiuje ir turime užtikrinti teisės visiems žmonėms. Dėkoju. E Dėkoju toliau, ponas Markart. Dėkoju. Išaugau Europoje ir visuomet galvojau, kad žmogaus teisų pažeidimai ar valstybės nusikaltimai žmogaus atžvilgių ar humanitarinės krizės, tai yra kažkas, kas vyksta kitur, bet ne Europos Sąjungoje. Ir kai apsilankiau tose gelbėjimo misijose Viduržėmio jūroje, tai supratau, kad mes labiau remiam islamistinę miliciją, negu kad žmonės, kurie nuo jos bėga. Kodėl, klausė Sirai, Europa su mumis elgėsi kaip su gyvuliais? Neturiu jiems atsakymo. Aš buvau Kroatijoje ir jos pasienyje su Bosnija Hercegovina ir tikrai ne vien nevyriausybinės organizacijos sako, kad ten yra aps, žmonės atstumiami nuo sienos. Ta patį sako ir atitinkamų organizacijų Kroatijoje atstovai, tai yra jungtinių tautų pabėgėlių prieglopšio organizacijos atstovai. Man atrodo, kad mes negalime kalbėti apie demokratiją tokiomis sąlygomis. Aš tikiu Europos Sąjungoje, bet aš norėčiau ją tikėti labiau. Aš norėčiau tikėti tuo, kuo mes esame, o ne tuo, apie ką mes kalbame ir ko norėtume būti savo kalbose. Dabar atėjo metas parodyti Kroatijai, kad mes galime kontroliuoti tai, kas ten vyksta ir norime kontroliuoti tai, kas ten vyksta ir mes siūsime ten savo misiją, kad kartu su jos pasienio, policin, pasienio policija būtų stebima situacija tenais. Kroatija turi su tuo sutikti, nes tai yra jos pareiga. Ačiū, kolega Markat. Dabar ponas Zovko pareiškė norą jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašau. Kolegiai, įsijunkite mikrofoną, sako pirmininkas. Pone Markart, aš pati buvau pabėgėlė, kai Jugoslavija vyko karas. Ir aš tikrai susidūrė su tūkstančiais pabėgėlių. Yra tik vienas būdas nustatyti, ar policija elgėsi teisingai ar neteisingai. Tai yra melas, ką jūs sakote. Neapsimeskite, kad e, sakote teisybės. Ne... Ir nebūkite, nekenkite tiems, kurie iš tikrųjų prašo prieglopščio savo kalbomis. Nesinaudokite žmogiškomis tragedijomis. Trage ir nekaltinkite Kroatijos tuo, ko ji nepadarė. Milijonai kroatų gyvena Bosnijų, Bosnijoje, Hercegovinoje, yra daugybė bosnių, kurie per karą gavo Kroatijos pasus ir mes juos taip pat gynėme. Prašom, kolega Markart, galite atsakyti. Aš jau pasakiau šį beitą apie tai ir aš visą laiką keliu savo klausimą, ką tai reiškia, kai jūs visiems, kurie ten atlieka tyrimus, prikišate tą patį. Juk yra netgi video įrašai, kuriuos padarė Vokietijos valstybinė televizija, kaip yra atstumiami tie žmonės, tai kaip galima tai neikti. Man yra baisu, aš, bet aš nesuprantu, ką reiškia pabėgti ir aš tikiu, kad jūs turite tam patirties su tuo. Uh, bet mes esame kalbėję su žmonėmis, kurie buvo sumušti, kurie buvo, turėjo žaizdų nuo botago kirčio, tai negali būti, kad jie tas žaizdas patys kažkaip pasidarė. Ačiū. Toliau ponia, ponas Frankos. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau kreiptis į graikus, kurie per televiziją stebi tai, kas vyksta Metalinį, Lesbos ir kitose salose, kurie mato, kas vyksta, matome, kad ES neleidžia NVO vykdyti savo darbo ir neleidžia nieko padaryti prieš tos musulmonus, kurie iš Europos nori padaryti vieną didelę mečetę. Europa naudoja Europos biudžetą, kad tiesiog dalintų pinigus nelegaliems migratams, nors graikai turėjo parduoti automobilius, nes tai atsidūrė skurde po krizės. Krikščioniška Graikijos tauta yra tai, ko mes norime. Mes nenorime multikulturalizmo Europoje. Dėkoju. Toliau. Arvanitis, prašau. Dėkoju, pirmininkė. manau, kad pradedama jau nebematyti bendro vaizdo. Ir pamirštamas migrantų ir priklašių prašytojų bei pabėgėlių orumas. Tai yra siaubas. Europa tampa pragaru, pragaru, kuriame kenčia žmonės. Tokio pragaro tikrai jau yra Bosnija ir Hercegovina bei kitos šalis. Ten matome smurtą, prieš tos žmonės. Ir, na, patys esame to įstikinę, savo akimis tai matėme. Socialistai, žalieji, kai kurie kiti parlamento nariai matė, patys matė tos žmonės, kurie visai yra pradėję vilti. O mums sakoma, kad tai yra melas. Ne, mes tai matėme savo akimis. Taigi visiškai nesuvokiama pasisakymų, kad tai melas, tai yra tik tais kažkokių dešinių retorika. Tai panačiau pasakyti, kad Graikijoje migrantai turi pabandyti išgyventi labai šaltą žiemą. Tad kokie būtų realūs pasiūlymai, kurie galėtų pagerinti situaciją? Dėkoju. Dėkoju. Toliau Ponsati Obiols. Vieną minutę. Dėkoju. Negalima žiūrėti pabėgėlius kaip išorės klausimą, nes pabėgėlio statusas yra daugelio mūsų taip pat ir realybė. Taip pat ir mano šalyje daug žmonių bėgo iš fašistinio Franko režimo. Ir jie išsigelbė, išgelbė sakymus, todėl, kad tapo pabėgėliais kitose šalyse. Ir dabar parlamente yra tų pabėgėlių vaikai ir anūkai. Kas žino, jeigu galbūt jie taps ateities pabėgėlių patys tėvais ir seneliais. Tačiau pabėgėliams reikia priimančių namų. Europa turi remtis hartiją ir tapti pabėgėlių saugia priebaiga. Visi, kurie bėga nuo karo, visi, visi tie, kurie bėga nuo karo, ar tas karas būtų kovojimas ginklais ar ekonominės priemonėmis, turi jausti, kad Europa yra namai. Ir čia tai, kad tai ne todėl, kad būtų galima atsakyti už kolonizmo nuodėmės, tačiau tiesiog reikia tarnauti viso pasaulio taikai ir geroviai. Dėkoju. Dėkoju. Toliau, ponė Dupon, vieną minutę. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, Dėkoju, pirmininkė. Buvusioje plenarinėje sesijoje mes kalbėjome, aptarėme padėtį Graikijos salose, dabar kalbam apie Kroatijos pasienį. Apie buvo atvejus galima pasakyti tą patį. Šita politika veiks tik tada, jeigu ji laikysis tarptautinės teisės ir humanitarnių standartų. Šita politika veiks tik tada, jeigu mes susitarsime. Ir išorės sienų apsauga yra labai svarbus aspektas ir Graikijai, ir Kroatijai, ir visoms kitoms šalims, kurios turi išorės sienas visoms joms reikia laikytis taisyklių, bet jos turi žinoti, kad jos ne vienos yra atsakingos už Europos migracijos politiką. Toks turi būti mūsų europinis požiūris. Todėl noriu paklausti tarybos ir komisijos. Jeigu dabartinė būklė jūsų neįkvepia pateikti mums pagaliau nuoseklaus dokumentų paketo migracijos klausimų, tai kada galų gale jūs imsitės to darbo, jeigu ne dabar? Ačiū. Dėkoju toliau, ponios Lopes Aguilar. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju komisijos narė. Smurtas, kančios, iškart paslaugų neteikimas, informacijų neteikimas. Visa tai yra tarptautinės teisės pažeidimai ir Europos teisės pažeidimai. Nepaisant to, kad metų, ką numato kitų metų pabėgėlių direktyva, komisija turi imtis veiksmų kai tik to reikia. Ypač, kai žmonės masiškai išvaromi, pažymės ketvirtas žmogaus teisų konvencijos protokolas, taip pat ir žmogaus, Europos žmogaus teisų hartė pažydinėjimą. Kai tai vyksta, komisija turi pradėti pažydimų procedūras ir užtikrinti, kad Europos lėšos būtų skiriamos tik tada, jeigu, kai ES visos šalis gerbs žmogaus teisės, įskaitant ir teisės susijusios su pabėgėliais ir migrantais. Komisija turi dar daugiau padaryti. Komisija turi ištikrinti, kad nebūtų jokio išvarimo į nesaugias šalis kaip Libija. Komisija turi galiausiai numatyti saugius teisėtus kanalus, būdus žmonėms atvykti Europos Sąjungą, patekti Europos Sąjungą. Reikia humanitarinių vizų. Parlamentas per praėjusią kadenciją prašė tokių vizų. Tai yra asmeniai dalykai, ponė pirmininkė. Pirmininkas, dėkoju. Klausimas pagal mėlyną kortelę ponia Šodrova užduoda. Ar sutinkate atsakyti? Prašau, ponia Šodrova. Gerbėmi kolegos. Vėl ir vėl ir vėl iš socialdemokratų gretų išgirstame, kokie mes turime būti atviri, priimti humanitarinius pabėgėlius, tūkstančius jų. Ir aš pritariu tam, kad ES turi būti saugus uostas tiems, kurie ieško pagalbos bet Čekijos socialistų vidaus ministras turėtų būti paragintas priimti 15 nelydimų vaikų iš Sirijos stovyklos. Aš jį paraginau tą padaryti ir jis nesutiko. Ir štai yra būtent ta šalis, kuri nesutiko priimti tų nelydimų vaikų. Ką jūs galite į tai atsakyti? kalbate apie socialistus, dabar paskui kalbate apie Čekijos ministrą. Na, aš juk neminėjau nei jokių politinių šeimų, nei minėjau jokių valstybių narių. Bet vis tik, jeigu jūs esate parlamento narė, tai turite atstovauti savo valstybei narį. Jūsų valstybė narė yra pasirašiusi ir Lisabono sutartį, ir Hartiją, ir kitas sutartis, kurios numato pamatinės teisės. Visą tai gal, privalome galiu visom valstybėm narėm, įskaitant jūsų šalį. Nėra čia kitų sprendimų. Tarptautinė teisė galioja mums visiems vienodai ir mes turime tinkamai svarstyti prilušio prašymus. Prieš tai bals, kalbėjome apie FADO ir apie skulsotų dokumentus pasienyje. Tačiau, kai žmonės atsiduria Europos Sąjungoje, jie turi tam tikras teisės, kurios numatytos hartijoje. Ir taip tai turi būti gerbiama. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Toliau, ponė Joveva. Vieną minutę. Dėkoju. Jau labai senai girdime pranešimus apie tai, kad pažydžiamos žmogaus teisės prie išorės sienų, skaitant ir Kroatijos sieną. Štai mes turime kaip tik Kroatijos atstovus, kaip tarybos atstovus. Na, žinau, ką man pasakysite, netiesa, įrodymų nėra ir panašiai. Prieš mėnesį NVO, grupė NVO pranešė paskelbė pranešimą apie tai, kas vyko praeisiais metais. Dokumentai rodo, kad e, Kroatijos tarnybos išvaro žmonės į Bosniją ir Hercegoviną, muša juos lasdomis, šaudo juos, kartais žmonės išvaro net be rūbų. Net ir Kroatijos ombudsmenas, ES tarnybos, kai kurie policijos pareigūnai iš, Kroatijos, iš Kroatijos taip pat apie tai kalbėjo. Komisija per ankstesnę kadenciją vis tik sakė, kad Kroatija laikosi šiandieno reikalavimų. Tad kaip gerai iš tikrųjų. Taigi, aš pati ketinu apsilankyti Kroatijoje, apie tai iš anksto nepranašus, tada galėsim parodyti, parodyti visiems nuotraukas, kas ten vyksta iš tikrųjų. Dėkoju. Yra melna kortelė. Aš tik atsakyti. Prašau, Gressler. Hvala puno. Poštovana kolegice Jovova. Dėkoju, kolegė. Gerbiamoji kolegė Jovova. Visiškai aišku, kad visiems, kurie pasiekia mūsų sienas, norisi pateikti prašymą dėl prieglopščio ir tai turėtų būti daroma prie pasienio pereimo punktų. Tie žmonės turi turėti kelionės dokumentus ar asmens dokumentus. Tačiau jūsų noriu paklausti dėl visų tų jūsų nepagristų kaltinimų. Kodėl jūs galvojate, kad Kroatijoje yra tiek nedaug prieglopščio prašymų pateikiama? Bet tai netiesa. Ir kodėl tie žmonės, kurie norėtų teikti tos prieglopšio prašymus, kodėl jie nedaro to prie Kroatijos sienos, bet kreipiasi į, pavyzdžiui, Bosniją? Kolega Vesler, ne apie tai aš kalbėjau. Kalbėjau tik apie tai, kas vyksta prie ES išorės sienos Kroatijoje. Na, sakote, kad nėra įrodymų melai visą tai. Gal mes netome, netome pačiame pasaulyje gyvename. Gal vis tik reikėtų galbūt mus kavos išgerti ir kartu pažiūrėti nuotraukas ir video įrašus. Bet kad jeigu prieks pati ten nuvyksiu, jau esu ten lankiusi kaip žurnalistė, bet dabar nuvyksiu kaip politikė. Ir tuomet turėsiu dar daugiau galimybių įrodyti, kas vyksta tenais, jeigu netikite žurnalistais. Dėkoju. Toliau Blaško. Vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti Jums už sutiktą žodį. Man kaip žmogui iš tikrųjų labai skaudu girdėti, į kokią situaciją yra patekę migrantai prie ES išorės sienų. Kaip šios institucijos parlamentarui, mane, parlamentarui man labai nesmagu klausytis apie tai, kaip mes apie tai kalbame, kokios, kokie yra sprendimai Dauguma migrantų yra iš tų šalių, kur nevyksta joks karas ir jie atkeliauja į Europą dėl paprastesnio gyvenimo vizijos. Dėl to, kad Europoje yra labai daug socialinių privalumų, bet mes turime ir savo socialinių problemų. Net mūsų piliečiai ne, negauna pakankamos socialinės paramos, ypač pensininkai. Uh, kodėl mes turime užkrauti mūsų dirbantiesiems ir mokesčių mokėtojams dar didesnę naštą. Daugybė pensininkų, kuriem visą gyvenimą dirbo ir mokėjo mokesčius, negauna tų pačių prie, prie išmokų, kurias gauna pabėgėliai atvykę į mūsų šalis. Kur nuves tokia socialinė politika? Nesistebėkite, kad tada nuo mūsų nusisuka ES piliečiai. Ačiū. Dabar ponas Bezelager, viena minutė. Prieš dvi savaitės mes jau aptarėme situaciją Graikijos salose ir keliu klausimą, kiek pasikeitė situacija nuo mūsų ankstesnio pokalbio. Atsakymas - situacija dar pablogėjo, mes nieko nepadarėme ES lygmenių, kad situacija pagerėtų. Taip skiriame pinigus, bet galiausiai tiesiog plūduriuojantis barjeras yra jūroje sukūriamas, kad žmonės stabdomi būtų e, nuo atvykimo pas mus. Ir tokia yra dabar situacija su pabėgėliais. Taigi aš norėčiau paprašyti nekaltinti vieni kitus, komisiją, tarybą ir panašiai, kad visos pusės suvienytų jėgas ir pagerintumėme situaciją. Tai reiškia, tai reiškia kad reikia civilinės saugos mechanizmą pritaikyti dabar, tą dar turi padaryti komisija, o taryba turi priimti pabėgėlius, nepilnamečius, kuriems reikalinga mūsų pagalba imkimės veiksmų dabar, o ne rytoj. Ačiū. Toliau ponas Čambatskis. Vieną minutę. Prezidente, uvažiavami, čuvam, čia kritikuojate Hrvatską. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, jūs kritikuojate Kroatiją, neturite tam jokių priežasčių, negalite e, kritikuoti Kroatijos, Graikijos ar, ar Bulgarijos, nes mes, mūsų šalis, apsaugome jūs nuo musulmonų, nuo džihadistų, nuo teroristų. Mes stabdome tuos, kurie atvyko tam, kad užplūdytų Europos miestus. Ir mes Kiekviena valstybė, suvereni valstybė turi apsaugoti savo sienas. Jūs negalite reikalauti iš suverenios valstybės, kad įleistų teroristams atvykti į savo teritoriją. Tačiau norėčiau pasakyti, kad tai, ką jūs darote, yra veidmainystė. Ir pasakysiu, kodėl. Niekas iš jūsų visi tie, kurie kalbėjote apie tai, kad jiems tai rūpi, parodykite asmenį pavyzdį, pakelkite rankas tie, kurie į savo namus priėmėte Afganis, afganistietį, afganistietį, afganistanietį teroristą ar džihadistą. Aš norėčiau pamatyti dabar iškeltas rankas, bet jų nematau. Tai nebūkite tokie veidmainiai. Dėkoju. Blagodarija, Blagodarija, grazie mille, kolega. Dėkoju, kolegai. Pone Walsh, vieną minutę. Ačiū. Mane stebina tai, kad nebuvo pakel, pakeltą mėlynųjų kortelių, po to, kaip pasakė kolega iš EKR. Iššūkiai, su kuriuo susidurėme, kad apsaugotumėme savo sienas, yra didžiuliai ir jie auga. Matome, kad vis daugiau žmonių siekia geresnio gyvenimo ES, bėga nuo smurto, skurdo ir klimato nelaimių. Baisios sąlygos bet kurioje ES pabėgėlių stovykloje, nesvarbu kurioje iš tų šalių, kurias aptarėme, susiduria su dideliu spaudimu iš tų žmonių, kurie yra pažeidžiamiausi ir žmonių ES kurie pamiršta savo brolius ir seseris. Sąlygos netoleruotinos ir tik tai yra kalbama, bet tai tokiu būdu nepadedame tiems, kuriems pagalba reikalinga. Negalime tik tai keliom šalims palikti visą tą krūvį. Ir europinis projektas yra savo sėkmės auka. Mes turime būti užjausti tuos, kurie rizikuoja vykdami čia, savo gyvybę rizikuoja ir mes taip pat užtikrinti turime solidarumą ir rodyti uh, užuojautą tų žmonių atžvilgių, ypač padėti toms šalims, kurios susiduria su didžiausiais srautais. Matau, kad man laiko jau nebeliko, tai tik norėčiau pasakyti, kad reikia strateginių užuojautą pagrįstų sprendimų e, komisijoje. Ir taip pat vienas sprendimas, kuris būtų įmanomas, galbūt e, paversti šį pokalbį dialogu. Ir tikėtis, tikėtis, kad e, tokiu būdu galbūt e, daugiau nei 40 ar keli e, parlamentarai čia sėdėtų. Ačiū, Volat. Vieną minutę. Aš du kartus lankiausi vietoje ir mačiau, kokia yra situacija palei Kroatijos sieną. Situacija vis dar yra labai dramatiška, ypač turint omenyje nelydimus nepilnamečius. Vietos politikai ir žmonės vietoje susiduria su milžiniška našta ir jie jaučiasi palikti likimo valiai patys spręsti tas problemas. Šiandienos kalbos, kalbos taryboje mums nepadeda. Mes kaip striučiai slepiame savo galvas ir turime padaryti kur kas daugiau, nes su, su, su, sunaikinsime ES iš vidaus. Taigi pasirūpinkime, kad humanitarinė padėtis pagerėtų. Reikia pasirūpinti, kad vaikai negyventų tokiamis sąlygomis ir reikalinga nepriklausomai stebėti situaciją palei sienas. Kartą ir visiems laikams sukurkime tokią Europos prieglapšio sistemą, kuri būtų pagrista solidarumu ir nebūtų neteisėtai nustumiami žmonės. Tik žmogaus teisės gali mums e, duoti sprendimų. Ir ES turi imtis visų veiksmų. Noriu pasisveikinti pirmiausia su visais. Na, o dabar žodis pana Sardonė, ID frakcija. Labai ačiū. Kalbame apie migrantų gyvenimo sargas laikymo centruose. Čia mūsų kaltė, nes būtent dėl migracijos politikos be jokių stabdžių tie bespratiškai nusiteikę žmonės plūsta pas mus ir turi išgyventi tose stovyklose. Bet tai yra veidmainiška. Viskas yra paliekama viduržėmio jūros šalims tvarkytis. Kodėl nieko nedarote, kad sustabdytumėte tuos atplaukiančius laivus? Reikia šadaryti, kad žmonės niekur neišvyktų iš savo kraštų. Manau, kad Mateo Salvini yra tas žmogus, kuris teisingai sako, reikia sustabdyti neteisę migraciją, sustabdyti tuos kontrabandininkus. Dėkoju. Pone Kruk iš Ekar. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, śledząc liberalne media. Pirmininkė, ponios ir ponai, pažvelgę į liberalę ES žiniasklaidą, susidarytume įspūdį, kad um, e, Europoje migracijos krizė pasibaigė 2016-aisiais, tačiau ji iš tikrųjų vyksta e, humanitariniu požiūriu prie išorės sienų, o humanitarinė krizė vyksta ES viduje. Statistiniai duomenys e, atskleidžia, kad e, situacija yra dar tikrai labai sudėtinga Ir tai yra ES politikos vykdytos 2015 pasiekmė, kuomet buvo atvertos sienos visiems susirinkusiems prie sienų ir daugelis jų, jų buvo priskirti pabėgėliams, nors dauguma tų žmonių buvo ekonominiai migrantai. Galbūt susidurėme su sąmoningos veiklos rezultatais. Tos veiklos tikslas buvo e, atvesti milijonus žmonių į Europos Sąjungą E, ypač nekrikščionių tikėjimo žmonių. Europos Sąjungai reikia naujos ideologijos, ne marksistinės. Ačiū dabar žodis ponui Melo iš APP. Europa e, m, mm, turi suvokti, kad nei vienoje pasaulio šalyje nėra atvirų sienų. ES privalo e, gerbti žmonių sieki, ieškoti geresnių, geresnio gyvenimo. Tačiau turėdami menkus išteklius turėtume griežčiau kontroliuoti e, patekimą Europos Sąjungą per sienas. Ir reikėtų skirti keletą dalykų. Vienas dalykas pabėgėliai, kitas dalykas migrantai. Pabėgėliai e, turi teisę į statusą numatytą įvairiose konvencijose, tačiau migrantų padėtis ir statusas visai kitoks, kolegos. E, pabėgėliai turi būti priimti ES remiantis įstatymais ir sutartimis. Tačiau tie, kurie tiesiog ieško darbo, e, yra migrantai, jiems galioja kiti įstatymai. Ir čia privalu laikyti subsidiarumo principos, principo. Ir visos šalis tai žino, kad nekontroliuojamas e, vykimas ES kelia grėsmę mūsų socialiniai, ekonominiai ir demokratiniai sistemai. E, Manau, kad reikia priimti tikruosius pabėgėlius. Ačiū. Pirmininkas, pirmininkė, prašau laikytis pasisakymui skirto laiko ir dabar žodis kolegi Noizer. Dar vieną sekundę. Buvo mėlynoji kortelė pakelta. Klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar sutinkate atsakyti jį? Jūs kalbėjote apie skirtingą teisinį pagrindą e, pabėgėlių ir migrantų traktavimui. Tai yra viskas tiesa, tačiau e, yra toks klausimas, ar migrantams galioja žmonių, žmogaus teisės ir pagrindinės teisės, ar tai galioja tik tai pabėgėliams? a senhora deputada achará que se quiser entrar no paquistão na índia nos estados unidos no canadá. pone